visus susėsti, kad galėtume pradėti mūsų posėdį. Alors, chers collègues, je souhaite la bienvenue à vous tous. Kolegos, noriu vis, su visais pasisveikinti. Laikinai pirmininkausiu e, šio komiteto posėdžiui tikrai neilgai ir noriu paskelbti e, posėdžio pradžią. Galite klausytis vertimo visomis oficialiomis kalbomis Mūsų susitikimo tikslas patvirtinti šio pakomitečio, išrinkti šio pakomitečio pirmininką ir keturis vicepirmininkus pagal 2000, 213 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pirmiausia, rinksime pirmininką, paskui vicepirmininkus. Pavaduojantieji nariai dalyvaujantis posėdėje mus informavo, kad Silvija Sardoni iš ID frakcijos pavaduos Lars Patrik Bert. E, kad susidarytų kvorumas, reikia, kad dalyvautų net bent aštuoni nariai. Matau, kad yra daugiau narių salėje. Reglamentas nėra labai griežtas šiuo atveju. Prieš pradėdamas e, rinkimus noriu E, jūs informuoti, kad e, kandidatūras turi teikti arba frakcija, arba tam, tam tikras skaičius komiteto narių. Nariai turi būti tikrieji komiteto nariai. Taip pat jie turi būti užpildę finansinę deklaraciją bei deramo elgesio, pasirašę deramo elgesio kodeksą. E Komiteto biuros sudėtis turi atspindėti parlamento įvairovę ir biure negali būti vien vyrai arba vien moteris. Taip pat e, biuro nariais negali būti tik vienos valstybės atstovai. E, ir tikrieji ir pavaduojantis nariai turi galimybę dalyvauti balsavime e, rinkimuose. Jei balsuosime slapta, prireiks balsavimo kortelių. Norėčiau paraginti uh, E, narius e, pasiūlyti kandidatus į pirmininko postą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, Sotsdemų frakcijos vardu. E, man malonu siūlyti ponę Mariją Areną į pirmininkės postą. Pone Arena yra užpildžiusi finansų deklaraciją bei pasirašiusi dokumentus susijusius su derama elgesio kodeksu. Ar jūs sutinkate būti nominuojama kandidatė? Taip sutinku. Renkame ponę Areną plojimais, jeigu sutinkate. Ačiū už tai, kad paremėte ponios arenos kandidatūrą taip sklandžiai ir kviečiu jūs e, užimti savo vietą čia, ponė Arena. J'enlève celui-ci. Merci, merci beaucoup. Uh, tiens... Ačiū. Noriu padėkoti visiems už man parodytą pasitikėjimą, taip pat už pasitikėjimą, kurį išreiškite rinkda, renk, rinkdami mane plojimais. Aš esu dirbusi šiame pakomitete, tie, kurie mane pažįsta, žino, kad aš tikrai esu atsidavusi šiam darbui Ir žmogaus teisų e, padėtis yra labai svarbus klausimas, apie tai kalbama sutartise, tai labai svarbus dalykas Europoje. Ir jūsų visų parlamento narių pastangų dėka, kad ir kokiai frakcijai jūs priklausytumėte, jūs esate čia šiame pakomitėte, nes jums rūpi žmogaus teisės. Ačiū Jums. Taip pat noriu padėkoti Šarliui už tą. E, perinamojo etapo tvarkymą ir, ir, ir, ir pirmininkavimą jam. Mes su Šarliu dirbome praeitoje kadencijoje ir noriu padėkoti už mūsų bendrą darbą. Dabar perėsime prie tolesnės darbo atvarkės ir linksime toliau vicepirmininkus. Taip, visų pirma, norėčiau kai ką pasakyti apie procedūras. kvorumas komitete yra, kad balsavimas būtų teisėtas. Norėčiau paraginti frakcijas pasiūlyti kandidatus į pirmojo vicepirmininko postą. Prašau. Yes, I'll oh, take this off. Uh, on behalf of the Renew Europe. Renew Europos frakcijos vardu noriu siūlyti ponę Van Vyzę į pirmojo vicepirmininko postą. Ačiū. E, ši narė yra AFET komiteto narė, tikroji šio pakomitečio narė yra užpildžiusi visus reikalingus dokumentus. Ar jūs sutinkate būti nominuojama? Taip, ačiū. E, turime tik vieną kandidatę į pirmojo vicepirmininko postą ir todėl siūlau patvirtinti išrinkimą plojimais. Merci, je vous en... Ačiū, prašau, ateikite čia atsisėsti. Alors, nous allons passer maintenant à la deuxième vice-présidente. Toliau antrojo vicepirmininko rinkimai. Procedūra ta pati, raginu frakcijas teikti kandidatūras, prašau. Pone pirmininkė, norėčiau į antrojo vicepirmininko postą žaliųjų vardu pasiūlyti Haną Neumann. Ačiū kandidatė yra tikroji šio pakomitečio narė, beje, FED komiteto narė. Ji užpildė visus reikalingus dokumentus. Ar jūs sutinkate būti nominuojama kandidatė į šį postą? Taip, ačiū. Ačiū. Jeigu niekas neprašo slapto balsavimo, siūlau patvirtinti išrinkimą plojimais.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 Nous allons maintenant passer à la troisième vice-présidence. Dabar trečiojo vicepirmininko rinkimai. Ta pati tvarka. Kreipiuosi į frakcijas ir siūlau mm, pasiūlyti kandidatai trečiojo vicepirmininko postą. Prašau. EPP frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti Karoliną Edstadler į trečiojo vicepirmininko postą. Narė yra šio pakomtečio narė, beje, FED komiteto narė, ji užpildė finansinių interesų deklaraciją bei e, atitinkamą deklaraciją susijusią su deramo elgesio kodeksu. Ar kandidatė, ar sutinkate būti nominuojama? Taip. Ačiū. Tai yra tik viena kandidatė, siūlau patvirtinti išrinkimą plojimais. Bienvenue, je vous propose de venir nous rejoindre. Prisijunkite prie mūsų. Kaip pastebėjote, mūsų biure, į mūsų biurą kol kas buvo išrinktos tik moteris ir kadangi pagal taisyklės privalu E, biure mm, turėti ir kitos lyties bent vieną atstovą. Dabar e, raginu frakcijas nominuoti kandidatą į ketvirtojo vicepirmininko postą. Norėčiau pasakyti, kad nors e, valdantysis organas e, yra sudarytas grinai iš moterų, mums tai tikrai nekelia jokių problemų mūsų frakcijai. Ar norite kažką pasakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos? A, taip. Man atrodo, kad taisyklėse yra nurodyta, jog reikia siekti lyčių lyg, balanso pusiausvės. Šiandien buvau trijų komitetų steigiamuosiuose posėdžiuose, kuriuose balsavimas rinkimai buvo atidėti, nes valdyboje, nes biure, į biurus buvo siūlomos tik, vy, tik moteris arba tik vyrai. Man atrodo, kad taisyklės yra aiškiai pasakyta, kad būtina, jog biure, komiteto biure būtų bent vienas vyras arba bent viena moteris. Dabar išklausysime siūlymą e, į ketvirtojo vicepirmininko postą. Izabel, prašau. Uh, Pone pirmininkė, noriu pasveikinti jūsų išrinkimu. Ir man tikrai malonu teikti Rafaelio Gliuksmano kandidatūrą į ketvirtojo vicepirmininko postą. Um, Ačiū. Tai tikrai yra vyras. Le candidat. Le candidat est... Šis kandidatas Aš sakiau, kad aš manau, kad kandidatas yra vyras. Kandidatas yra šio pakomitečio tikrasis narys, taip pat AFET komiteto narys, jis yra užpildęs finansinių teisų deklaraciją, bei deklaraciją susijusią su deramo elgesio kodeksu. Pone Gluksman, ar sutinkate būti nominuojamas? Taip, su malonumu, todėl siūlau patvirtinti išrinkimą plojimais, jei niekas neprašo slapto balsavimo. Merci.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 Ačiū už tai, kad e, išrinkome biurą. Toliau mūsų e, kalbų režimas ir darbų tvarkaraštis. Dėl mūsų pakomitečio kalbų režimo yra toks pasiūlymas e, pasitelkti, pritaikyti galiojančią taisyklę. Mums reikės 13 darbinių kalbų - vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, suomių, grekų, vengrų, italų, olandų, portugalų, lenkų, rumunų ir švedų. Vertimas bus užtikrinamas šiomis kalbomis per mūsų pakomitečio posėdžius. Niekas neturi jokių pastabų. Ačiū. Dėl darbų tvarkarašio jūs turėjote gauti 2019 numatomą mūsų pakomitečio posėdžių tvarkaraštį elektroniniu paštu. Jeigu niekas neprieštaraus, laikysime tą tvarkaraštį patvirtintų. Niekas neprieštarauja? Ačiū. Alors, le quatrième point, c'est euh, le fait qu'il y a la première. Ketvirtas punktas. Pirmasis išplėstinio biuro posėdis e, numatytas e, Liepos 15. -ąją. 19 val. 19.10 ir sekretariatas jūs, jums perduos informaciją apie tai, kurioje salėje vyks posėdis. Daugiau kitos informacijos neturiu šiandien. Ir šiandien mūsų posėdis baigiamas. Ačiū.